Okay. Okay, no. Okay, good afternoon. It's time to wait, but we... Labą dieną. Prieš balsavimus dar bus du pasisakymai dėl vedimo tvarkos. Pirmoji kalbės ponė Toja. Jos nėra salėje, tuomet Pone Gardinį.